Turbūt nepakako laiko paminėti. Prašom žodis jums. Labai ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti už jūsų klausimus ir už šias galimybės atsakyti tos klausimus. Taip pat norėčiau padėkoti pana Junkeriui už suteiktą galimybę šiandien kreiptis į Jūs ir norėčiau tarti keletą žodžių apie mano viziją dėl energetinės sąjungos. Galbūt tai bus proga ir paliesti kai kurios konkretesnius klausimus. Faktas yra tas, kad dabartinė situacija mus privertė sureaguoti po krizės, kuri sudavė smūgį Europoje 2009 metais. Mes nepakankamai padarėme, kad pasirūpintumėm jog energijos tiekimo garantijos būtų stipresnės. Aišku, mums reikia galvoti apie aplinkosaugos e, politiką, apie klimato kaitos politiką, labiau orientuoti tai į ateitį. Ir mano tikslai būtų tokie, aš čia kalbėčiau apie mm, klimato politiką, kuri orientuota į ateitį. Taigi, čia tikslai yra aiškus. Visų pirma, reikia pasiekti mūsų 2020 tikslų 20 e, procentų sumažinti šilumą efektą kūrančių dujų dalį, padidinti 20 procentų atsinaujančių energijos šaltinių dalį ir sumažinti 20 procentų e, energijos suvartojimą. Tai yra tie tikslai, kur, kuriuos mes nusibrėžėme 2030 metams taip pat, tai yra 30 procentų sumažinti energijos suvartojimą ir čia aš manau, kad turime didžiulių galimybių turime tokių projektų, kurie leis pagerinti energijos vartojimo efektyvumą, o taip pat leis padidinti darbo vietos skaičių ir sustiprinti taip vadinamąją žalę ekonomiką, žalę augimą. Antras tikslas 20, iki 27 procentų, tai yra bent 27 procentais padidinti atsinaujančią energijos šaltinių dalį. Dar vienas tikslas, kurį aš pirmai paminėjau. Čia galvočiau apie 2000 apie 2050 metų horizontą. Tai labai svarbu galvoti apie mm, visas, visus kitus tarptautinius subjektus ir mūsų užsibriežus mažinimo tikslus. Energetikos sąjungos pagrindiniai tikslai, pagrindiniai elementai, kurie buvo mm, ir aptarti šiandienos mūsų diskusijose yra tokie. Visų pirma, geresnis mm, bendros rinkos veikimas. Tam mums reikia geresnis infrastruktūros ir geriau sujungtos infrastruktūros, taip pat e, geriau veikianti bendra rinka mums užtikrins didesnį konkurencingumą, kas mano manimu yra nepaprastai svarbu, galvojant ir apie mūsų pramonę, ir galvojant apie mūsų gyventojus. Toliau pereimas prie mažai uh, anglies išlakų, kur, CO2 išlankų kūrenčios ekonomikos, tai aišku, reikia galvoti apie atsinaujančius energijos šaltinius, jų didesnę dalį mūsų energetiniam balanse, taip pat energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir šie du ramščiai ar šios dvi užduotis taip pat leis mums sumažinti mūsų priklausomumą nuo importuojamos energijos. Na ir galiausiai, dar vienas labai svarbus elementas – turime pagerinti e, mūsų darbą tarptautinių partnerių atžvilgių. Reikia užtikrinti, kad turėtumėm didesnį svorį, kad, turėtume, kad būtumėm stipresni santykius su jais. Taigi aš manau, labai svarbu yra apjungti mūsų pastangas ir aš dėl to pasisakysiu už vieningą balsą, už vieningos pozicijos išsakymą mano pagrindinė, skubiausia užduotis, sakyčiau, jeigu man būtų suteikta galimybė dirbti šiuose pareigose, būtų kartu su kolegomis parengti mm, kritinių situacijų planą. Tai yra mm, planą nenumatytoms aplinkybėms, jeigu mm, ateityje, pavyzdžiui, atsitiktų taip, kad ES pritrūktų dujų. Ir komisijos darbuotojai jau dirba šio klausimu, jau rengia tokį dokumentą ir aš tikiuosi, kad tikrai jis bus parengtas greitai. Aš esu tikra, kad tikrai turime aiškę viziją, aiškius tikslus ir esu tikra, kad puikiai žinome, kokiu keliu reikia žengti, kad to pasiektumėm. Ačiū. Thank you, madam Alenka Bratušek. Ačiū, ponia Alenka Bratušek, paskirtoji kandidatė į komisijos vicepirmininkės, už jūsų baigiamą į žodį. Ačiū kolegoms iš Envi ir ITRE komitetų. Dėkuoju visiems Europos viešosios nuomonės atstovams. Ačiū visiems, kurie klausėtės, žiūrėjote mūsų klausimų internetu. Na ir Pabaigai informacija. Įtrė komitetui šį vakarą 8 valandą koordinatorių posėdis. Rytoj mes visi įtrė komiteto nariai dalyvausime mm, pana Jurkė Katanino klausimuose 10 valandą ryto. Ačiū visiems. Additional... Uh, Taip pat papildoma informacija. Atsiprašau, turiu tik pridurti informaciją Envi komiteto nariams. O mes rengiame įvertinimo posėdį koordinatoriams nuo pusės 8 iki 9 vakaro šį vakarą, o tada bendras posėdis, ITRE ir ENVI komiteto, ko, komitetų koordinatorių bendras posėdis šį vakarą nuo 21 iki 22 valandos. Ačiū visiems.